politikai komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimo dėl padėties Moldavijoje. Taigi liekame tame pačiame regione, Kaukazo regione. Komisijos vardu kalbės komisaras Kristos Tilienydės. Gerbiami kolegos, Pirmą kartą Moldova Mos klausimas yra aptariamas plenarnėje sesijoje po to, kai prieš vienerius metus buvo pasirašytas asociacijos susitarimas. Parlamento rinkimai įvyko 2014 metais ir, žinoma, buvo pakeistos dvi vyriausybės, kurios dirbo labai trumpai. Mes stebime įvykius Moldovoje labai atidžiai ir mums nerima kelia piknaudžiavimas, kuris ir vertinamas keliais, mil... million... keliais milijonai, milijonais dolerių. O apskritai 12 procentų BVP yra susiję su sukčiavimu. Dėl šito skandalo kilo neramumai šalyje ir nuo rugsėjo mėnesio mes stebime labai sudėtingą situaciją. Šitas skandalas iššaukė demonstracijas, kurių metu buvo reikalaujama stabilios vyriausybės, kovos su korupcija ir e, siekio, kad ji būtų įveikta. Politinėme kontekste mūsų lūkesčiai ne visiškai pasiteisino, tačiau vis dėlto mm, protestuotojai ir toliau ragina prezidento atsistatydinimu. Generalinis e, prokuroras e, taip pat e, pasakė, kad jisai įsteigęs antikorupcijos tarnybą imsis veiklos, tačiau buvo areštuo suimtas buvęs ministras pirmininkas spalio 15 dieną ir buvo išreikštas nepasitikėjimas vyriausybei spalio 29 dieną ir visi tie įvykiai tiesiog suskaldė e, politinės partijas, partijas, kurios buvo koalicijoje kartu. The EU Europos Sąjunga negali kištis į Moldovos e, suverenios valstybės e, vidaus politinius procesus. Moldovos politinės jėgos turi pačios nustumti į šalį savo partinius interesus ir siekti vienyti šalį, pasirinkti politinį sprendimą, kuris padėtų užtikrinti didesnę piliečių gerovę, modernizuoti valstybę ir skatinti augimą. Šitas politinis sprendimas yra tai, ko linki šiai šaliai Europos Sąjunga. Mes raginame pradėti partijoms politinį dialogą ir ieškoti tvarių sprendimų, sprendžiant vyriausybės krizę. Ir taip pat atsižvelgiant į didžiausias reikmes. Naujoji vyriausybė pirmiausia turėtų įgyvendinti pačias svarbiausias ir reikalingiausias reformas, e, kovoti su įsišaknyjusią korupciją, kuri apėmė visą šalį ir kuri neigiamai veikia visų piliečių kasdienį gyvenimą. Mes tikimės, kad šitų iššūkių bus imtasi rimtai ir nuosekliai. ES ir Moldovos parlamentinio asociacijos komiteto, kuris buvo susirinkęs e, rugsėjo 21-22 dieną, pagrindinė žinia. Šio susitikimo metu buvo pasikeista nuomonėmis, bet to ir praėjusią savaitę buvo susisikta komitete su Moldovos e, e, parlamento pirmininku ir buvo pasakyta, kad bendradarbiavimas su Moldova yra siejamas su konkrečiomis sąlygomis Pavyzdžiui, e, yra reikalaujama atgauti piliečių pasitikėjimą ir tiesiog siekti, kad būtų kuriama demokratinė ir palanki verslui aplinka. Visos vyriausybės privalo imtis kovos su suk, su sukčiavimu ir turi pradėti veiksmingus tyrimus, kad atgautų įvairiausių fondų nusavintas lėšas. Moldovos visuomenė tikisi ir laukia veiksmingų žingsnių kovoje su korupcija. O tai reiškia, kad reikia reformuoti ir bankų sektorių, teisingumo sistemą, taip pat viešojo administravimo sistemą. Akivaizdu, kad Moldova pateko į sudėtingą ekonominę ir finansinę situaciją ir, ir turi kreiptis į Tarptautinį valiutos fondą pagalbos. Tačiau Moldova turi įvykdyti konkrečias sąlygas, parodyti pakankamai daug drąsos restruktūrizuoti bankų sektorį ir taip pat tinkamai valdyti nacionalinį banką. Taip pat tai yra svarbi sąlyga, kad e, jai būtų suteikta ES parama biudžeto deficitui mažinti. Tai yra vienas iš mūsų asociacijos susitarimo darbotvarkės klausimų. Politinėje sistemoje yra pakankamai daug problemų ir e, tarp politinės sistemos ir visuomenės yra didžiulė takoskara, Tenka apgailestauti, kad taip yra ir todėl mes kartu su Europos parlamentu turime aiškiai formuluoti šitas sąlygas. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū labai. Dabar politinių frakcijų vardu, visų pirma, EVP vardu, Ponas Elmar Brok, prašom. Thank you very much, President. Ačiū labai pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, ponius ir ponai, gerbiami kolegos. Aš manau, komisarė, pristatydamas padėtį Moldavijoje, buvote teisus. Reikia suprasti, kad dvi proeuropietiškos partijos kukliai, bet vis dėlto laimėjo rinkimuose, tačiau po rinkimų vis dėlto nepavyko joms e, užsitarnauti pasitikėjimo. Valstybės modernizavimas, kova su korupcija, demokratijos principų gyvenimas - tai yra tie svarbiausi uždaviniai, kuriuos turi šalis įgyvendinti. Be to, Šitos partijos dauguma jų deklaruoja būtent tokius siekinius. Ir mano manimu reikėtų remti būtent tas politinės jėgas, kurios stengiasi suburti demokratinę vyriausybę ir ištemti šalį iš grėsančios katastrofos. Todėl ES, šis parlamentas partijos susivienijusios turi padėti Moldovai pasirinkti kelią, pasirinkti kelią, kuriuo ji norėtų žengti ir mes turime pasiūlyti ištiesti bendradarbiavimo ranką. Tačiau visą tai reiškia, kad visos suinteresuotos šalys turėtų imtis atsakomybės už tolesnę šios šalies raidą Nebėra laiko laukti, nebėra laiko praeities politiniams žaidimams, būtina įsipareigoti Moldo, Moldavijos tautos labui ir aš manau, kad artimiausiomis dienomis įvyksę susitikimai padės pasiekti šių tikslų ir jie nesužlugs dėl įvairių politinių ambicijų. Rezultatas tokiu atveju būtų visiškai nepagidautinas. Dėkuoju. Socialdemokratų frakcijos vardu. Pana Sandi Kristė, trys minutės, prašom. Ačiū pirmininkė, komisijos nary. Prieš vienerius metus Europos parlamentas siekia ratifikuoti asociacijos susitarimą ir šie rūmai tokiu būdu pripažino Moldovos valdžios institucijų ambicijas. Buvo padaryta didelė pažanga ir ratifikavimas buvo svarbus pripažinimo ženklas. Moldova tikrai buvo e, viena iš lyderių rytų partnerystėje, tai buvo mūsų sėkmės istorija tuo metu. Gerbiami kolegos, jeigu šiandien susitinkame vėl, kad pakalbėtume apie Moldovą, tai ne tam, kad paminėtume metinės e, susitarimo pasirašymo metinės. Per pastaruosius 12 mėnesių e, e, sustikau su keturiais skirtingais ministrais pirmininkais ir dabar jau atsiras penktasis. Vienas iš tų buvusių ministrų pirmininkų buvo suimtas pateikiant jam kaltinimus dėl korupcijos vienas milijardas dolerių kažkur dingo, tai maždaug 50 procentų Moldovos BVP. Ir dabar e, šiai šaliai, jos žmonėms reikia ryštingų veiksmų, e, labiau nei bet kada iki šiol partijos net nebegali pasiūlyti e, naujosios vykdomosios valdžios ir padėtis Moldovoje labai rimta, tokia kritiškai rimta, kad Kišniovas visiškai nebegali vykdyti savo įsipareigojimų ir tik mus e, nuvilia. Bet e, vis dėlto turėtume nepasiduoti pagundai ir nenutraukti santykių Moldovos piliečių vardan. Ir e, turėtume kuo labiau remti šią šalį. Moldovos valdžia tiesiog pavedė savo piliečius ir mums tai kelia didžiulį nerimą. Politinė padėtis yra nuolat nestabili, nuolat e, išgyvena krizę ir tai reiškia tik vieną dalyką, kad e, gyventojų poreikių niekas nepaiso, jokių reformų niekas neįgyvendina. Moldova turi prisimti e, politinius įsipareigojimus, jai reikia skaidrių institutų, Paprastai tariant, Moldovai reikia politinės klasės, kuri galėtų atgauti piliečių pasitikėjimą, reikia vykdomosios valdžios, kuri galėtų įgyvendinti asociacijos susitarimą, galėtų veiksmingai vykdyti reformas, kurios atneštų teigiamų rezultatų ir galiausiai reikia nepriklausomos teismų sistemos, kuri galėtų kovoti su korupcija ir atlikti įsamius tyrimus susijusius su korupcijos atvejais, su um, lėšų išeikvojimu. Vėlgi, pakalbėkime apie valdančiąją koaliciją. Tai paskutinis e, šansas ją sudaryti ir faktiškai terminas jau yra praėjęs. Ir nėra jokios alternatyvos, kad būtų įgyvendinama reformų darbo tvarkė. Mm, Moldovos piliečiai tai mato, tai nujaučia ir politiniai lyderiai turi jau tai išgirsti. Mulțumesc, domnul deputat. Orbi... Dėkuoju. Dabar ponas Belder, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Neseniai lankiausi Moldovoje ir kaip Europos parlamento narys, besilankantis trečioje šalyje, ypač toje, su kuria turime asociacijos susitarimą, ten susitikome su atitinkamų frakcijų atstovais, konsulinių įstaigų atstovais. Ir mm, piešiamas gana niurus vaizdas apie tai, kas vyksta Kišiniove. Politinis bankrotas dėl jo pablogėjo ir visos Europos Sąjungos padėtis. Piliečiai nebepasitikė e, savo valdžią. Kas yra mūsų partneriai, kas yra mūsų sąjungininkai šioje šalyje? Buvo šiek tiek e, šviesos mūsų santykiuose, matėme, kad tai e, šalis, kur yra labiausiai nepasiturinti Europoje, bet vis dėlto turime vilties. Taip, tai nėra teisinė valstybė, bet yra piliečių iniciatyvų, kurios įgyvendinamos ir manau, kad e, mes taip pat daug nuveikiam tenai. Dabar prašom, ponas Auštrevičius. Mr. Chairman, Mr. Commissioner, colleagues. Pirminkė, komisijos nariai, kolegos, prieš metus, kai kalbėjome apie Moldovą, e, buvau pranešėjęs ir kalbėjau apie Moldovą kaip apie lyderę, stiprią lyderę tarp rytų partnerystės valstybių. Moldova buvo pirmoji šalis, e, kuriai buvo suteiktas bevizis režimas su Šengeno erdve, buvo pasirašytas asociacijos susitarimas ir jis buvo pasirašytas pačiu laiku, um, viskas vystėsi gerai. Moldovai buvo suteiktos visos politinės priemonės, kurias ES turėjo, kad paskatintų Moldovos judėjimą link Europos. Dabar nebegalime niekuo jai padėti. E, viskas e, sužlugo laipsniškai, blogėjo. Beprecedentinis bankininkistės skandalas, jo mastai neregėti, korupcijos atvejai visuose politiniuose segmentuose, visuose sluoksniuose. Uh, ir atrodo niekas neketina su tuo kovoti. Reformos yra strigusios, turime aiškiai apie tai kalbėti. Keičiantis vyriausybėms, matome, kad jos keičiasi taip pat sparčiai kaip metų laikai. Na ir turbūt natūralu, kad e, žmonės išeina į gatves ir kyla tik vienas klausimas, kada ši įtampa taps nebepaka, nebepakeliama. Moldova dabar yra politinio chaoso simbolis. Ir e, dabar norėčiau pakviesti Moldovos valdantį elitą pabusti, pamatyti, kas vyksta jų šalyje, e, tarp jų žmonių, žmonių, kurie nusipelnė gyventi Europoje ir būti europiečiais. Ačiū. Ačiū. Uh, on... Dėkuoju. Dabar GUE frakcijos vardu ponas Šolts pusantros minutės. Danke, Herr Präsident. Ačiū pirmininkė. Per septynerius metus keturi parlamento rinkimai, penkios vyriausybės, nulatinis valstybės postų politikų pasikeitimas, įvairiausios politinės kovos, korupcija. Pastaroji vyriausybės krizė dar papildo šitą labai nemielą vaizdą. Valstybė tampa korumpuotų oligarchų įkaitė. Kokia problema? Negi tai atsitiko e, visą tai nelauktai, ar mes nepakankamai įsižiūrėdavome į šitą situaciją? Analitikai kalba dabar apie sistemos žlugimą, tačiau daug kas įvyko ir ES įsikišus. Tačiau labai svarbu pasakyti, kad politinė ir ekonominė gale yra susivienijusi, dirba iš vien. Ir todėl labai sunku laukti kokiu nors reformų teisingumo srityje ir mm, galvoti, kad opozicionieriai nebus uždaryti į kalėjimus. Ir vyriausybė, visuomenė jau abejoja reformų tasa ir taip pat abejoja šita politinė klase, kuri yra paėmusi valdžią. Mes negalime sužlugdyti pasitikėjimo Europos Sąjunga, jeigu mes ir toliau saistysime savo uh, kontaktus su Moldova, tik tai laikydamėsi tam tikrių šių, su tam tikra um, valstybės politinė partija. Um, on behalf... Dabar uh, žaliųjų frakcijos vardu, ponia Heidi Hautala. Thank you, President. Um, Dėkoju, pirmininkė. buvo neseniai Moldovoje atlikta labai rimta visuomenės nuomonės apklausa ir tik 39 procentai respondentų balsuotų už Moldovos stojimą į Europos Sąjungą, o Eura, stojimą į Eurazijos ekonominę sąjungą remtų beveik 43 procentai gyventojų. Tai faktiškai yra dėl tos situacijos, kad piliečiai nebenori Europos Sąjungos, nes Europos e, Sąjunga prisidengiama sukčiaujant kasdienėje politinėje praktikoje Moldovoje. Kelios partijos ir Europos liaudės partija ir kitos uh, pripažįsta, kad turi pasinaudoti savo ryšiais su kolegomis Moldovoje, nes kitaip niekaip negali paveikti ten situacijos. Turime užtikrinti, kad neliktų nenubaustų kaltininkų šiame bankininkystės skandale. Neturėtume pamiršti, kad pusė šios neturtingos šalies BVP nusėdo turtuolių kišenėse. Svarbu, kad e, tie nusikaltėliai būtų nubausti ir kad e, teisingumo sistema atliktų šią savo funkciją. Ačiū. Ponai, ponia Užtrevičiau, kiti kolegos, e, prašom renkti savo susitikimus už šios plenarinės sesijos salės ribų. Ponas Korvin Mikė, pusantros minutės, prašom. Pirminkė, negalime kalbėti apie Moldovą, nekalbėtume apie Padniestrę. Tai e, teritorija, kuri yra okupuota Rusijos kariuomenės. Tai siejama ir su dujų konfliktu ir panašiai. Ir kyla daug klausimų, kas bus su šia teritorija. Ypač dabar, e, kai Moldovoje tokia didžiulė korupcija ir kai Moldovos piliečiai nebenori Europos Sąjungą, nes e, supranta, kad e, ten, kur demokratija, turi būti korupcija. Jums taip atrodo. Ir faktiškai Yra dvi visuomenės dalis susiskaldžiusios, kurios nebežino, ką daryti. Ir nežinau, ar mes ką nors galėtume čia padaryti tokioje situacijoje. Galbūt mm, reikia tiesiog stebėti, koks likimas ištiks Moldovą. Dėkuoju. Ačiū labai už jūsų pasisakymą. Dabar ponas Pereda. Dėkuoju pirmininkė. Keli kolegos kalbėjo apie tai, kad per vienerius metus Moldovos Respublika virto iš rytų partnerystės lyderės šalimi, kurios e, padėties nebegalima nuspėti, kuriais vyravo chaosas. Manau, kad galima būtų įvardyti tris veiksnius, kurie veikia Moldovos situaciją. Pirmiausia, Rusija. Rusijos įtaka visuomenės nuomoniai dabar didesnė nei anksčiau. Antra, oligarchai kontroliuojantis politinės partijas labiau nei prieš metus. Na ir trečias dalykas - korupcija. Korupcija kuri dabar įgyjo gerokai didesnius mastus nei prieš paskutinius rinkimus. Matome, kad proeuropietiška sąjunga nesugebėjo e, laimėti rinkimų, užtikrinti, kad sukurti mechanizmai būtų veiksmingai gyvendinami mm, ir politinė krizė tik gilėja. Manau, kad e, turėtume prisimti dalį atsakomybės ir savo. Ir ponas Brokas apie tai kalbėjo, kalbėjo apie tai, kad politinės partijos turėtų prisimti atsakomybę, bet to negalėtume reikalauti iš komunistų. Komunistai turėtų truputį žengti atgal. Rusija remia tokį katastrofišką scenarijų Moldovoje ir turi truputį nusišalinti. O mes turime stebėti, atsiliepti Moldovos prašymus, kurie yra nukreipti į mus, paremti e, šią šalį, peržiūrėti kaiminystės politiką, požiūrį į Moldovą ir kitas valstybės. Turime tarpininkauti, turime siūlyti alternatyvų kelią, ne socialistinį, ne komunistinį. Ačiū. E, Dėkuoju ponui Preda. Dabar ponė Nina Čil. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Moldova aiškiai nustatė savo prioritetus, kai jos piliečiai praėjusią savaitę išėjo į gatves ir nuvertė valdžią dėl korupcijos. Mes turime spręsti šios problemas, nes e, nuo jų kenčia mūsų saugumas, kadangi per Moldovą e, gabenama daug, neteisė, e, daug ginklų, prekiaujama neteisės ginklais. Nusikalstamos grupuotės taip pat bando parduoti pavoktas brandolinės prekes Islamo valstybė ir kitoms grupuotėms. Ir kiek suprantu, kai kuriems, kai kurioms tokiams operacijoms užkirto kelią. E, FTB, bet kiti mėginimai galėjo būti sėkmingi. Taigi mes turime kovoti su korupcija ir taip pat reikalauti, kad būtų įgyvendinama teismų sistemos reforma. Tai yra absoliutus prioritetas. Negalime e, leisti tiems, kurie mm, vadova, naudojasi valdžia savo naudai, negalime jų laikyti savo partneriais. Žinoma, mes turime e, neužmiršti Rusijos, kuri žaidžia savo įprastą žaidimą, kuri stengiasi užkirsti kelią demokratinėms reformoms, bet e, jeigu nusileisime iki Rusijos lygio, tai ne mūsų kaiminystė tikrai net apsaugesnė. Manau, turėtume aiškiai parodyti Moldovai, ką galime pasiūlyti už reformas. Tačiau ir to šalies vyriausybė turi suprasti, kad visų pirma šios reformos duos naudos e, jiems. Ir neturime leisti, kad e, ta vyriausybė būtų suviliota ir atgręžtų nugarą ES ir atsisuktų į tuos, kurie apsimeta sąjungininkais. Ačiū. Dabar žodis ponui Karski. Ir dar norėčiau tuo pačiu metu paprašyti jūsų neįsinešti į salę paltų. Yra vietų, kur galite jos palikti. Tiesiog prašau pagarbos šiam parlamentui. Ačiū pirmininkė. Mm, stebime Moldovoje politinę krizę. Vyriausybė atsistatydino, vyksta visuomenės protestai, visuomenė aiškiai protestuoja prieš tą bankininkystės skandalą ir piktinasi tuo, kad iš bankų sistemos dingo milijardas dolerių. Norėčiau pasakyti, kad kalbant apie valstybės finansų valdymą, e, apie problemas mus informavo Moldovos parlamento pirmininkas. Mes gerbėme šios šalies įsipareigojimą integruotis, e, pasiryžimą integruotis į ES. Tačiau reikėtų paminėti dar vieną svarbų momentą, tai yra asociacijos sustarimas ir E, eksporto perorientavimas į kitas rinkas. Pirmą kartą Moldovos eksportas į vairias šalis yra didesnis nei eksportas į Rusiją. Ir tikiuosi, kad vyriausybė išgirs visuomenės protesto, protesto balsus ir parems demokratinės vertybės. Linkime bičiuliams Moldovoje sėkmės ir tikrai suprantame, kad labai sunku veikti, kai didelį spaudimą daro Rusija. Rusija akivaizdžiai stengiasi atkurti savo imperiją, darydama žalą savo kaimynams. Ačiū. Ša. A... Dėkoju. Dabar ponas Maštal... Maštalka. Minutė. Ačiū pirmininkė kolegos, padėtis labai įtempta. Ir Moldovos istorija yra problematiška, o korupcija ir privatizavimas tik paaštrino problemas. Nepaisant to, kad ši šalis turi daug derlingos žemės ūkio e, paskirties žemės, vis dėlto mm, trūko sutarimo dėl šalies ateities vystimosi. Ir buvo kalbama, kad Moldova galėtų tapti Rumunijos dalimi. E, e, Junktinėms Amerikos valstijoms nepatinka, kad Moldova prie, suartėjo su Rusija. Moldova yra mm, skurdžiausia Europos šalis ir nėra mm, yra, nėra pakankamai pastangų politiniai korupcijai užgneušti. Ir beje, žinau, kad čia dalyvauja ir ponia Petrenko, vieno iš politinių kalinių žmona. Ačiū dabar ponas so Šolteš. Minutė. Ačiū, pirmininkė. Praėjo vieneri metai e, nuo asociacijos susitarimo tarp ES ir Moldovos pasirašymo yra numatyta plėtoti priekybos santykius, e, sudaromos e, geresnės sąlygos prekiauti, keistis darbuotojais. Parlamento delegacija lankėsi Moldovoje ir aš lankiausi Moldovoje tuo metu, kai tuo vadinamosios e, proeuropietiškos jėgos laimėjo rinkimus, tačiau akivaizdu, kad tos jėgos prarado visuomenės pasitikėjimą ir e, šaly, iš šalies gyventojai neberėme Moldovos e, kelio į Europą. Jau tada mes įvardijome problemą susijusią su žiniasklaidos laisvė, bankų sistemos problemas, įstatymų viršenybę. Apie tai kalbame ir šiandien. Dėl to žmonės išėjo į gatves ir dėl to šios šalies perspektyvos dabar yra prastesnės nei prieš metus. Ačiū. Dabar Michal Galer. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Aš galėčiau pakartoti kai kuriuos pasisakymo apie Gruziją elementus. Moldavija yra labai svarbi kaiminė valstybė, labai svarbi kaip europinė valstybė, kadangi ji nori bendrauti su ES. Mes norime matyti Moldavą, Moldovą savo bendroje europinėje sąrangoje. Norime, kad mūsų bendradarbiavimas tęstųsi ir plėtotųsi, tačiau mes tikimės žmogaus teisų apsaugos, demokratijos, nuomonių pluralizmo, taip pat mes tikimės ir švarios politikos. Tokios politikos tikisi ir Moldovos piliečiai. Jie pritarė modernizavimui ir reformom. Jie tačiau oligarchai kaunasi dėl valdžios. Piliečiai reikalauja paaiškinti, kur dingo tie milijardai, kurių pasigendama. Aš norėčiau, kad ir mūsų slaptosios tarnybos suteiktų Moldovos visuomeniai informacijos ir kad ji galėtų susigražinti šitas lėšas. Šaliai reikalinga demokratinė vyriausybė, reikalinga generalinė prokuratūra, taip pat reikalinga kovos su korupcija tarnyba. Šita asociacijos sutartis galėtų padėti, tačiau reikalingi konkretūs reformų žingsniai, konkretus planas ir mūsų parama turi būti, padaryta, turi būti priklausoma nuo tos pažangos. Šita šalis neturi prarasti dar daugiau piliečių pasitikėjimo, o mes negalime netekti šios šalies kaip partnerės. Taip pat aš norėčiau, kad ir mūsų giminingos partijos suvienytų pečius ir elgtųsi taip, kaip yra numatyta šioje darbo atvarkėje. Dėkoju kolegai Galeriui. Dabar žodis Fronzulika. Ponios ir ponai, aš norėčiau Moldovos oficialia kalba, rumunų kalba. Moldova turi savo istoriją, tradiciją, kultūrą, savo kalbą ir turi didžiulės sąsajas su Europa. Ji nėra Euroazijos geografinėme regione, bet to, žinoma, Tenka pripažinti, kad Moldova susipa, susiduria su daug problemų, tačiau negalima ES palikti Moldovos neiškumo situacijoje. Reikėtų nepamiršti, kad nuo 91 metų Moldovoje išlieka įšaldyti konfliktai. Tas pats kartojasi ir Kryme. Todėl mes turime padėti Moldovai sukurti gyvybingą, tvarę vyriausybę, kad šios šalies gyventojai taip pat pajustų asociacijos sutarties su ES privalumus. Piliečiai nori bendradarbiavimų su ES, tačiau kita vertus mes turime aiškiai pasakyti, kad yra siekiama destabilizuoti padėtį Moldovoje. Mes turime prieš pastatyti savo paramą tokiems ketinimams, mes turime remtis proeuropietiškas pilietinės visuomenės organizacijas. Moldova turi prisijungti prie ES, kaip tai padarė Rumunija. Dėkuoju. kolegai Fonsulika. Dabar suteiksiu žodį Peter Erikson. Vieną minutę. Jūs galite kalbėti. Ačiū. Moldova yra labai derlingų žemių E, šalis, labai graži, tačiau susiduria su didžiulėmis problemomis. Mes turime pripažinti, kad ES taip pat nesugebėjo padėti Moldovai įveikti plataus masto įsišoknyjusios korupcijos. O ES yra labai svarbu taipogi, kad šitas naujas bankų skandalas būtų ištirtas ir išaiškintas ir kad nusikalteliai būtų nubausti. 12 procentų BVP tiesiog dingo nežinia kur. Ir tai pakerta demokratijos lūkesčius, piliečių pasitikėjimą demokratiją. Ką mes galime padaryti? Mes turėtume tiesiog e, turime siekti, kad būtų suteikta teisinė pagalba ir kad būtų nubausti kaltieji ir kad būtų atkurta bankų sistema. Deputy Andrei Plenkovič. Plenkovič pusantros minutės. Prašom, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Moldav, Moldovos piliečiai išreiškė norą artintis prie ES, vis dėlto skandalai, nepakankamos reformos, tie ES tie e, e, europiniai lūkesčiai nebuvo pateisinti. Politinis elitas tiesiog nustūmė šalį į prarąją. Be to, privatizacijos proceso e, rezultatai parodė, kad šita šalis yra viena iš skurdžiausių. Aš manau, kad kova su korupcija ekonominės reformos. Tai yra tie prioritetai, kuriems pirmenybę teikia visi Moldovos piliečiai. Todėl mes turime paraginti politinį elitą ir pritarti Brokui ir Auštrevičiui, kurie sakė, kad būtina suvienyti politinės jėgas ir dar kartą grįžti prie asociacijos sustarimo įgyvendinimo. Mes turėtume e, pratesti. Transnistriji važna je za ukupnu stabilnost zemlje i njen europski put a učinit ćemo sve da je vratimo na pravu. Aš manau, kad mes turėtume pasielgti taip, kaip su Ukraina ir taip pat e, e, užtikrinti e uh, EUBAM veikimą. Acum, domnul deputat. Dėkoju Plenkovičiui. Zygvit Murasan. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. republica moldova o šansą. Cred că este dator. Labai svarbu teikti Moldovai paramą. Mes esame ES institucijų atstovai ir todėl turime atverti Moldovai europinę perspektyvą. Mes turime suteikti jiem viltį ir parodyti, kad jie turi galimybių vadovautis europinėmis perspektyvomis. Jei ne, tai perspektyvas atvers jiems Putinas, o tai būtų nenaudinga ir ES, ir pačiai Moldovai, kadangi Moldova turi daug naudos iš asociacijos sutarties ir dėl to, kad ji gali artintis prie ES, ji gauna labai didelę paramos dalį iš ES tenkančią vienam gyventojui. Labai svarbu išlaikyti Moldovą arti ES ir neleisti jai paklusti Rusijos propagandai. Kai e, Rusija praėjusiame dešimtmetyje paskelbė e, Moldovos gaminių ir prekių embargo, ES leido Moldovai eksportuoti daugiau gaminių ir tai padėjo eksportuotojams. Mes tiesiog aiškiai turime įvardinti e, savo priešą ir savo draugą. Labai svarbu kurti nepriklausomą ir tvirtą Moldovą. Minister, pani poseł Półtorej minuty. E, dziękuję panie przewodniczący. E, Kozlowska Rajewicz. Prieš vienerius metus, kai buvo pasirašytas asociacijos susitarimas su Moldova, Moldova gavo labai liberalizuotą prieigą prie ES rinkos. Tada buvo vadovaujamasi pro vakarietiškų Moldovos e, požiūrių į ES. Tačiau dabartinis bankų skandalas ir politinio elito korupciniai veiksmai, be to visos šalies privatizavimas, kuriame dalyvavo politinis elitas ir vyriausybėje artimi e, žmonės, parodė, kokios problemos kyla Moldovai. Ji pateko į politinę ir ekonominę krizę ir, žinoma, patiria Rusijos įtaką. Mes manome, kad Moldova nusipelno tikrai daugiau. Ji turi įgyvendinti reformas, ypač teismų srityje, būtina užtikrinti veiksmingą teismų sistemos veiklą, bet to teisingumas Moldovai reikštų, kad turėtų būti sukurta tvirta valstybė, o mes turime pagalvoti apie tai, kaip padėti Moldovai kovoti su Rusijos propaganda, kaip pateikti objektyvą informaciją ir kaip netiduoti Moldovos į didžiojo brolio rankas. Missioner. Moldova, Moldova buvo puikus sėkmės istorijos pavyzdys, augo ekonomika, buvo pritaikytas vizų režimas, liberalizuotas, bet Moldova padarė daug klaidų dėl tam tikrų praeities dalykų. Politikai neteko pasitikėjimo, prarado pinigus iš bankų sistemos ir e, vos per vienerius metus po parlamentinių rinkimų neteko piliečių pasitikėjimo e, vienybės e, einant link Europos ir koalicija dabar nebeturi jokios uh, galios, kad galėtų vadovauti šiai šaliai. Reikia susimastyti apie rezultatus. Esame Moldovos pusėje, bet mums kasdien reikia naujų argumentų, kad skatintume jos integraciją su Europos Sąjunga, kad padėtume Moldovai e, žengti reformų keliu. Moldovai e, reikia susitarimo su um, TVF, kad būtų tęsiamos e, reformos ir tai mūsų pareiga, kaip sakė ponas Brok, padėti Moldovai. Darome viską, bet laikas bėga, o Moldovos piliečiai laukia naujų lyderių, kuriais galėtų pasitikėti. Dėkuoju, panie pošlė, man prekročiau o 52%. Dėkuoju. Kalbėjote ilgiau nei jums skirta 52 procentais. Dabar spontaniškų pasisakymų valandėlė. Pirmiausia, ponas Stanislav Polčiak. Prašom. Dėkuoju pirminkę. Norėčiau pabrėžti tą chaosą, politinį nestabilumą Moldovoje, kurį šiuo metu stebime kalbėti apie tai, ką turėtume daryti, kad paremtume šią šalį po 2014 metų parlamentinių rinkimų ir po dviejų vyriausybių žlugimo. Po tiek daug kaltinimų korupcija, po bankininkistės sistemos žlugimo dabar reikia ieškoti kažkokios alternatyvos Moldovai, nes kitaip uh, jei nebus į ką kreiptis. Turėtume remti ūkininkus Moldovoje, jau mėginome imtis tokių priemonių kelis kartus, bet e, pirmiausia, reikia pasiūlyti Moldovai kažkokią perspektyvą, kažkokią ateitį, parodyti, kad esame kartu. Dėkuoju ponui Polčiak. Okay, thank you. Uh, Torasis Vuleftis Notis Marijas. Ponas Marijas. Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση στη Μολδαβία είναι έκρηθμη. Την ώρα που έχουν δημιουργηθεί τεράστια... Situacija Moldavijoje yra labai sudėtinga. Iškilo, iškilo didelių problemų ekonomikos srityje, taip pat uh, politinė sistema yra nes, nestabili, milijardas eurų tiesiog dingo, buvo nutekinti į užsienį. Ir dabar iškyla didžiulis pavojas, kad Moldovoje gali kilti ir smurto protrukių, tarp, smurto tarptų, kurie siekia artintis prie ES vertybių ir tų, kurie norėtų glaustis e, prie Rusijos. Taigi labai svarbu kovoti su korupcija. Mes turime remti šią kovą, tačiau nesikišti šio šalies vidaus reikalus. Mes turime siekti politinę sambuvio šiame regione. Karf. Ir paskutinis kalbėtojas. Ta pati kalba, bet ne ta pati šalis. Komisijos vardu komisijos narys, ponas Tilėnidas. Ačiū pirminkė, gerbiami kolegos. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų susidomėjimą, paramą, Jūsų ryštą susijusi su tokia sudėtinga situacija mūsų kaiminystėje. Ji turi daug padarinių. Diskusijose buvo patvirtinta, kad mūsų nuogastavimai panašus. Sutarėme dėl to, kad reikia ir toliau remti Moldovą, jai einant politinės asociacijos ir ekonominės integracijos keliu į Europos Sąjungą. kad būtų kuriama demokratinė visuomenė, kad nebūtų paisoma asmeninių interesų šalies labui. Šios šalies e, lyderiai turėtų nebesinaudoti savo šalimi kaip įkaitę, turi kovoti su korupcija, turi sugražinti lėšas, kurios buvo pavoktos iš bankų. Esame ir toliau pasiruošę padėti Moldovai įveikti visas šias problemas, bet tik Moldovos politiniai vadovai gali tai nuveikti. Įgyvendinant asociacijos susitarimą, tai būtina, kad šalis išliktų atspari ir tvari. Dar kartą dėkoju už labai įdomią diskusiją ir jūsų ryštą. Ačiū. Dėkoju. Ačiū labai komisijos nariui. Dėkuoju už jūsų